proszę państwa zgodnie z zapowiedzią mamy wymianę poglądów Labą dieną. Dabar pagal darbotvarkę keisimės nuomonėmis su komisaru Viteniu Andriukaičiu. Tai mums labai artimas komisaras, jis be kita ko atsako už maisto saugą. Sveiki atvykę į posėdį, komisarė. Labai džiaugiamės, kad atvykote. Pagal mūsų susitarimą tarp parlamento ir komisijos vyksta šis mūsų susitikimas, kaip ir suplanuota. Tai yra vadinamasis struktūrinis dialogas. Ir kaip tik šiandien jūs to struktūrinio dialogo pagrindu ir atvykote pas mus pasikalbėti. Apsikeitimas nuomonėmis visuomet leidžia įvertinti jau nuveiktus darbus, tiek mūsų, tiek jūsų nuveiktus darbus. Ir ne tik tai, tai kas nuveikta šiemet, bet ir tai, kas dar ketinama nuveikti artimiausių metų. Kalbėsime ir apie jūsų darbo programą. Labai džiugu, kad galime pasikeisti nuomonėmis. Ir aš manau, kad pirmiausia suteiksime žodį jums, ponė komisarė, kad jūs pateiktumėte mums savo įžanginę poziciją žinoma, taip kaip jūs tai įsivaizduojate, o po to suteiksime žodį parlamentarams, kiekvienas koordinatorius kalbės po tris minutės, tada jūs galėsite atsakyti į klausimus, o po to jau visi kiti parlamento nariai taip pat galės užduoti savo klausimus. Taigi galėtume, manau, kad ir pradėti. Pone komisarė, žodis jums, prašau. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Žemės ūkio komiteto nariai, praktiškai jau vieneri metai praėjo nuo to, kai pirmą kartą atvykau su jumis e, susitikti mūsų struktūrinio dialogo rėmose. Džiaugiuosi, kad šiandien vėl galiu būti jūsų komitete. Norėčiau aišku, kad kontekstas būtų geresnis. Deja, Europoje ir dabar sunkus laikai ir ūkininkams yra sunkus laikai, bet aš esu įsitikinęs, kad turime būti kartu ir veikti kartu. Praėjusiais metais aš pateikiau savo prioritetus visai savo kadencijai, o šiemet aš norėčiau pakalbėti apie tvarų žemės ūkį, e, sveiko ir aukštos kokybės maisto vardan. Aš trumpai pristatysiu, e, ką noriu pasakyti, kad turėtume daugiau laiko klausimam ir atsakymam. E, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms. Pradėkime nuo to. Jūs turbūt žinote, kad komisija turi penkerių metų darbo planą šioje srityje, kuris šiemet baigėsi ir čia taikomas principas bendra sveikata visiems. Kita mėnesį tikimės galutinių rezultatų. Tarpiniai rezultatai buvo jau pristatyti. Komisijos gairės skirtos atsakingam antibiotikų ir veterinarinių vaistų naudojimui. Ir mūsų pasiūlymai apima e, veterinarinius vaistus, nes tai yra labai svarbi e, sritis. Ir dėkojame Jums e, dėl to, kad patvi, už tai, kad patvirtinote savo pranešimą skirtą veterinariniams vaistams, bet noriu pasakyti, kad daug ką kas dabar praktiškai daroma, reiks keisti ir tikiuosi čia jūsų komiteto paramos. Toliau e, gyvulių lygos ir kova su jomis. E, tinkamos priemonės čia leistų užtikinti žemės ūkio tvarumą. Norėčiau, kad pagerintume ES naudojamas priemonė šioje srityje ir naujas gyvūnų apsaugos įstatymas čia ženkliai prisidės prie mūsų siekių. Mes turime geros patirties, kovojant su e, paukščių gripu. Šiemet e, pietų, pietvakarių Prancūzijoje e, nustačius šios lygos protrukį buvo taikomos ribojimo priemonės. Europos lygų e, kontrolės priemonės e, siekia užtikrinti, e, kad populiacijos būtų, kad populiacijose nebūtų virusų. Toliau, tvari gamyba. Jos tikslas tvariau apsaugoti augalus ir grūdinės kultūras. Reglamentas dėl augalų apsaugos produktų teikimo rinkai ir didžiausių likutinių kiekių yra irgi svarbus žingsniai šioje srityje. Tvari gamyba e, turi užtikrinti, kad būtų naudojamos prevencinės priemonės, necheminiai metodai, biologinės kontrolės priemonės. Komisija netrukus pateiks pranešimą, kuriame bus peržiūrėti e, nacionaliniai E, planai, kad išskirtume gerąją praktiką ir sritis, kurias dar turime tobulinti. Ir galiausiai glifocitai - kontroversiška tema. Čia kyla daug kontroversiškų klausimų, ar glifocitai turėtų ar neturėtų likti rinkoje. Aš iš, išklausiau parlamento išsakytus susirūpinimus. Buvo kalbama, kad ES procesuose trūksta skaidrumo tik dėl to, kad mes pateikėme e, pramonės sektoriaus atliktų tyrimų rezumė, bet nepateikėme <clears throat> visų duomenų. Aš suprantu tą susirūpinimą ir dėl to kreipsiuosi į pramonę, kad jinai paskelbtų visus duomenys, nes aš manau, kad uh, tai yra mūsų bendras interesas. Aš suprantu, kad 8 kovo komitete vyko diskusijos su valstybių narių atstovais, jos vyks ir toliau ir noriu aiškiai pasakyti, kad komisija imsis tik tai tokio sprendimo, kuriam bus plačiai pritarta. Ir mm, prie to dar grįšime per mūsų diskusijas. Sanitariniai ir fitosanitariniai standartai žemės ūkio apsauga ir šie klausimai yra labai svarbus per TTIP dėrybas. Turime iššūkių, bet pažiūrėkime į TTIP mums suteikiamas galimybės, laikykime to optimistinio požiūrio. Pirmiausia, su JAV sutarėme pradėti prekybą moliuskais. Antra, Niderlandai tapo trečia valstybė nare, kuri e, gali eksportuoti jautieną į JAV. Ir taip pat mes siekiame, kad ES oboliams ir kreušiams <clears throat> taptų prieinama JAV rinka. Tai yra maži žingsniai, bet mes norėtume, kad visos valstybės narės galėtų įžengti į JAV rinką. Norime, kad JAV laikytų ES viena rinka. Ir šią žinę, šį signalą kiekvienu patogiu momentu kartosime. Ir galiausia, <clears throat> fitosanitarinis ir sanitarinis draudimas e, įvežti į Rusiją ES keulieną ir keulienos produktus. Tai yra politiškai motivuotas draudimas, kuris techninė prasme nėra pateisinamas. Komisija užginčijo šią Rusijos priemonę, kreipdamasi į pasaulinę priekybos organizaciją ir mūsų skundas dabar yra nagrinėjamas ir tikimės, kad mūsų argumentai nusvers. Laukiame birželį galutinės ataskaitos PPO. Bet kuriuo atveju mes norime konstruktyvaus sprendimo. Ta pasakėme ir Rusijai. Pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, jei norime užtikrinti, kad kitos kartos galėtų valgyti sveiką ir kokybišką maistą, turime siekti didesnio žemės ūkio tvarumo. Aš iš tiesų noriu pasakyti, kad mano darbų pagrindinis tikslas yra užtikrinti ES žemės ūkio tvarumą į šią veiklą turime įtraukti visus partnerius, veterinarijos specialistus <clears throat> ir um, dirbti įvairiose srityse, tiek atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, tiek gyvūnų uh, gerovės ir sveikatos, tiek fitosanitarinių ir sanitarinių uh, standartų, tiek tai tip dėrybų metu. Aš paliečiau tik keletą klausimų, kurie uh, įdomus jūsų komitetui. Dabar esu pasirengęs diskusijom, noriu išklausyti jūsų pozicijų visais klausimais, kuriuos aš paliečiau, arba visais kitais klausimais, kurie jums rūpi, gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Dėkoju Jums už tai, kad išklausėte ir dabar laukiu Jūsų komentarų. Dėkojame, panie komisažu. Dėkojame Jums, ponė komisarė, už Jūsų pristatymą. Kaip ir tarėmės, dabar prašysime, kad mūsų koordinatoriai pasisakytų po tris minutės. Pirmiausia, kolega Des. Tris minutės, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū ir Jums, komisarė Andriukaitį, kad atvykote į posėdį. Ačiū Jums už pasisakymą. Aš irgi labai trumpai pakomentuosiu keletą temų. Pirmiausia, antibiotikai ir atsparumas jiems. Mūsų reikalavimai yra pakankamai griežti. Registruoti reikia visas medžiagas, reikia viską užrašinėti. Tačiau reikėtų atsižvelgti, kad žmonių gydime tokie griežti reikalavimai nėra taikomi. Aš manau, kad mes pernelyg susitelkėme į antibiotikų naudojimą žemės ūkyje. Aš suprantu, kad tema yra svarbi, tačiau ir žmonių medicinoje žmonių gydyme naudojama per daug antibiotikų. Na, o dėl epidemijų, gyvūno epidemijų, parlamentas čia tikrai siuntė labai stiprų ženklą ir aš manau, kad mes tikrai esame susitarę dėl veiksmingų taisyklių. Glifosato naudojimas kaip pesticido. Aš manau, kad sprendimas turi būti priimtas remiantis moksliniu pagrindu, tai neturi būti ideologinis sprendimas kalbant apie glifosatą, susidaro įspūdis, kad tiesiog didieji Amerikos koncernai jau nebenori gaminti šios medžiagos, kadangi baigėsi patentai ir labai gali būti, kad tai yra susiję dalykai. Jau buvo tokia istorija su kitu pesticidu, kai firma jau nebenorėjo gaminti tos medžiagos, kuriai patentas pasibaigė ir dėl to prasidėjo įvairios diskusijos. Aš norėčiau tikrai, kad nuo to šios diskusijos vyktų tik tai mokslinių pagrindų. Ačiū, kad užsiminėte ir apie TTIP dėrybas, apie tai, kad reikia saugoti visus mūsų standartus susijusius tiek su žmonių, tiek su gyvūnų gerovė. Jeigu tai bus daroma, tai TTIP tikrai nebus mums bauginančių dalykų. Ačiū Jums už pasisakymą, linkiu sėkmės tolesnėme Jūsų darbe. E, Taip, toliau prašau ponas Dikas. Grazie, komisario, grazie per. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkoju ir komisijos nariu už tai, kad jūs pas mus atvykote ir papasakojote mums uh, apie tai, kas šiuo metu vyksta. O aš norėčiau užduoti Jums du klausimus. Pirmiausia, antibio, uh, atsparumas antibiotikams. Jūs jau minėjote, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Klausimas, kuris labai rūpi mūsų komitetui. Mes parengėme kelis pranešimus šią temą savo iniciatyvą. Niekas nebejoja, kad uh, čia daug kas priklauso nuo pašarų, kuriais yra šeriami gyvūnai. Tai taip pat yra nepaprastai aktuali tema. Nereikėtų taip pat pamiršti ir tai, kad mūsų maisto tikimo gamybos grandinė e, nėra e, labai tokia grandinė, kuri sukurtų daug e, pelno. Ir jei pažiūrėsime įvairius, pavyzdžiui, ryžių, baltymus, uh, kurie yra e, naudojami, e, naudojami gyvūnams šerti, monogasniams gyvūnams šerti. Tas kiekis yra gan, svarbu, gan didelis. E, tie baltymai duodami ir kitiems gyvūnams, tam, kad galima būtų padidinti jų masę. Mes parlamente nekartą apie tai kalbėjome ir aš manau, kad Mums reikia viską gerai ištirti, remtis mokslinio tyrimų duomenimis. Mes nenorime, kad kokie nors sprendimai būtų priimami vadovaujantis vien ideologija ar emocijomis. Ne, visus sprendimus reikėtų pagrysti mokslinėmis analizėmis. Mes taip pat prašėme, kad komisija atliktų tinkamus mokslinius tyrimus. Ir būtų gerai, jeigu jūs mums papasakotumėte apie tai, ką jūs ketinate daryti šioje srityje. Dėkuoju, ponas Nikolson. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau pasveikinti šiltai pas mus atvykusi komisijos narį. Šiandien mes su jumis aptarsim nemažai klausimų Ir elektroninis gyvūnų identifikavimas vis dar kelia daugybę problemų Junktinėje karalystėje ir nesvarbu, ar kalbėtume apie kilmės žen, šalies ženklinimą ar apie kitą ženklinimą. Ar jums netrodo, kad būtų geriau, jei mes pirmiausia visiškai gyvendintume jau galiojančius teisės aktus prieš pradėdami galvoti apie naujus teisės dokumentus? Ir reikėtų taip pat pagalvoti, ar iš tikrųjų tos naujos nuostatos a, iš tikrųjų užtikrina gyvūnų gerovę. Gal pirmiausia, mes turėtume įgyvendinti jau galiojančias teisės normas. Toliau, ra, a, krizė žemės ūkio sektorioje. Kam dabar taikomos priemonės yra naudingos, ypač kai jos taikomos yra nevienodai. Ir net jeigu jūs negalėtumėt pateikti atsakymo šiandien, gal jūs galėtumėt, kada nors ateityje mums pasakyti, uh, ar jūs, kaip valstybės narės įgyvendina normas dėl, normas dėl pag, būtinybės pagerinti vištų narvus? Mes žinome apie dėrybas ir žinome, kad tas klausimas aktualus yra daugybė žmonių. Be to mes žinome, kad ES kontekste mes be abejo norime užtikrinti aukštus maisto saugos ir gyvūnų gerovės standartus. Mūsų gamintojai visuomet stengiasi užtikrinti, kad būtų laikomasi kuo aukštesnių standartų. Ir mes žinome, kad JAV beje netaikomi tokie griežti standartai. Ir nemažai ūkio subjektų įvairiose sektoriuose per pergyvena dėl to, kad TTIP, transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimas, atvers duris uh, pigesniems maisto produktams, kurie gaminami yra neatsižvelgianti į griežtus gyvūnų gerovės standartus, kurie mums labai rūpi ir kurių mes uh, reikalavome laikytis mūsų savo teritorijoje. Ir paskutinis dalykas jums leidus. Man asmeniškai atrodo, kad galiausiai gal tas susitarimas, tai tik susitarimas ar nebus pasirašytas, nei jeigu pažvelgsime į tai, ko, kas vyksta JAV politikoje šiuo metu. Tai gali tokių minčių kilti, bet man labiau, labiau rūpi tai, kas vyksta šiuo metu Merkosūro valstybėse. Ir aš manau, kad Mes turėtume geriau apsaugoti savo uh, gyvulinkystės sektorių ir turime apsaugoti ir nuo Merkosūro šalių produkcijos, nes Brazilijos jautina kaip teigia Europos komisija, yra gaminama laikantis tokių, tokių pastandartų, kaip ir mes laikomės, bet mes tam tikrai nepritarėme ir mes tikrai neleisime, kad, kad ir kokios svarbios būtų priekybos dėrybos, kad ir su kokia šalimi jos būtų vedamos, kad jos e, sužlugdytų galiausiai mūsų gyvulinkystės sektorių. Negalim leisti, kad mūsų augintojai būtų žlugdomi vien dėl to, kad mes siekiame praplėsti priekybos ryšius. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir norėčiau pasveikinti komisijos narį pas mūsų atvykusi. Keturis dalykus noriu pasakyti. Pirmiausia, antibiotikai. Iš tikrųjų, čia reikia kažką daryti, nes e, per 30 metų antibiotikų naudojimas padidėjo 67 procentais. Ir čia be abejo reikia galvoti apie sveikatą, apie žmonių sveikatą. Ir aš matau, kad labai skleidžiama daug netikslios informacijos apie antibiotikus. Pavyzdžiui, teigiama, kad jeigu žmogus serga gripu, tuomet jam būtinai reikia gerti antibiotikus. Taigi čia dar, dar ką reikia padaryti. Dabar veterinarijoje naudojami antibiotikai. Aš manau, kad čia svarbu užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Negalime leisti, kad kai kuriuose valstybėse narise investuojama yra į e, gyvūnų gerovę, į gyvūnų laikymo sąlygų gerinimą, o kitose šalyse to nedarom, tai e, e, nieks to neužsima. E, gyvūnų lygų kontrolės centras. Septyniems metams yra dabar numatyta 2,8 milijardų eurų tam, kad galima būtų reaguoti į konkrečių gyvūnų lygų protrukius. Atrodytų, kad tai yra nemaža suma, bet jeigu mes prisiminsime, kad tik jungtinėje karalystėje kanopų snuko ir nagų lygos protrukis kainavo daugiau nei vieną milijardą eurų, tai tiek žalos pridarė. Taigi, e, suprasime, kad tai nėra labai didelė suma ir panašu, kad jeigu mūsų ištiks dar viena krizė, tuomet e, mes neturėsime pinigų. Dabar augalų apsaugos produktai. Čia aš manau, kad mes turėtume daryti viską, kad būtų kuriami nauji produktai kuo skubiau. Taip pat reikėtų galvoti apie integruotą kenkėjų kontrolę ES. Ir e, tam, kad galima būtų e, e, augalinės kilmės naudoti augalų apsaugos produktus, reikėtų e, tikrai dar e, nemažai iš e, mokslinio tyrimų šioje srityje atlikti ir ar komisija ketina tam skirti pakankamai dėmesio. Ir paskutinis dalykas, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ciklinę žiedinę, atsiprašau, ekonomiką. kaulų miltai, pavyzdžiui, naudojami yra dažnai e, kaip baltinių šaltinės šeriant gyvūnus. Ir vištoms, pavyzdžiui, jie duodami labai dažnai. Ir ar kas nors čia e, bus keičiama, nes dabar mes turime jau kontrolės sistemą, bet aš norėčiau jūsų paklausti, ar ar galima iš tikrųjų leisti vištoms valgyti kau, iš keulienos pagamintų, iš keulių kaulų pagamintus miltelius ir, ir ar galima keulėms valgyti iš vištų kaulų pagamintus miltelius. Nes nepamirškime, kad tie uh, milteliai naudojami yra iš uh, skerdienos, kuri naudojama yra ir žmonėms. Uh, E, skirtiems produktams gaminti. E, bueno, retom... Dėkuoju, pirmininkė. Iškelsiu tuos pačius klausimus, kuriuos jau esu uždavusi anksčiau, bet jie panašus į ką tik iškeltus mano kolegų klausimus. Visi klausimai, visi šie klausimai susijęs su žmonių sveikata ir su mūsų aplinkos sveikumu ir saugumu, kai kalbam apie pesticidus arba apie genetiškai modifikuotus organizmus, kurių šiandien beje dar neminėjome, reikia atsižvelgti visų pirma į sveikatos aspektus ir elgtis pagal prevencijos principą. Prevencijos principas, man atrodo, yra pats svarbiausias. Visų pirma, reikia įrodyti, kad naudojami produktai yra nekenksmingi sveikatai. Ta turi daryti pramonė, remdamasi laboratoriniais duomenimis pramonė turi ir apmokėti atitinkamus tyrimus. Man atrodo, kad atsižvelgiant į tai, kad tyrimus apmoka pramonė, reikia leisti vykdyti ir nepriklausomus tyrimus, užduodant klausimą, ar tam tikri produktai tikrai nekenkia sveikatai ir aplinkai. Todėl, kad jau daug pavyzdžių rodo, kad pramonėje atliekami tyrimai yra nepatikimi Nuo mūsų paskutinio susitikimo e, man liko keletas dar neatsakytų klausimų. Norėčiau žinoti, kokie susitarimai su Junktinėmis Amerikos valstijomis buvo sudaryti, kalbant apie dvigeldžius moliuskus. Taip pat norėčiau žinoti, ko prisižadėjo ES Junktinėms Amerikos valstijoms, kalbant apie šiuos gyvūnus. Taip pat turiu klausimą dėl pieno produktų. Jeigu gerai atsimenu, mūsų paskutinėme susitikime jūs pasakėte šį beitą apie pieno produktus ir norėčiau žinoti, ko, kiek dabar jau yra pažengę tie susitarimai ar dėrybos su Junktinėmis Amerikos valstybėmis būtent šiuo klausimu ir kokia yra ES pozicija. Dėkoju, komisarė, ačiū, kad jūs atvykote į mūsų posėdį mums iš tikrųjų šiek tiek buvo netikėta, kad glifosatas nebuvo pripažintas saugiu artimiausiams 15 metų. Ir jūs tikriausiai teiksite naują pasiūlymą, remiantis moksliniais tyrimais. Mokslinių tyrimų yra dviejų rūšių. Vieni moksliniai tyrimai sako, tarp, tarp jų ir EFSA, kad glifosatas nėra visiškai nekenksmingas, Ir mane tikrai šiek tiek nustebino komisijos e, sutikimas dar 15 metų naudoti glifosatą, žinant šitos dalykus. Dabar jūs turite progą pasakyti, kad mes galbūt dar galime pagalvoti apie tai, arba bent jau palauksime, kol EHA pateiks savo tyrimus. Ir tada diskutuosime dar kartą, bet toks leidimas be jokių apribojimų, žinant tuos duomenys, man atrodo, yra šiek tiek skubotas ir nepamatuotas. Antibiotikų tema daug kas to klausė, bet ir aš noriu paklausti, ar komisija ketina, taip kaip reikalavo to parlamentas, pateikti rezervinių antibiotikų sąrašą, kurių nebus galima naudoti gyvulininkystėje. Dabar yra diskutuojama, ką galima bus ateityje naudoti, ko negalima bus naudoti, taigi kokia jūsų pozicija. Gyvūnų apsaugos klausimas. Vokietijoje neseniai pasirodė laikraštyje didžiulis straipsnis apie tai, kaip gyvūnai, gyvi gyvūnai yra transportuojami į Turkiją, kokiamis už nežmoniškomis sąlygomis jiems tenka keliauti ir ko, su kokiamis sąlygomis jie susiduria, ypač Bulgarijoje prie sienos. Manau, kad komisija tą puikiai žino, tą žino ir valstybės narės, bet kodėl nesiemama jokių veiksmų, siekiant įgyvendinti ES nuostatas. Ten yra pažeidžiamos visos įmanomos ES gyvūnų gerovės nuostatos tuo tarpu niekas nieko nedaro, tai tikrai nedidina tikėjimo Europos Sąjungą. Kitas klausimas, kaip čia išeina, kad mes eks, mes e, kredituojame įmonės užsienyje, pavyzdžiui, Ukrainoje, kur yra auginama, e, auginami produktai ar gyvūnai nepakankamai tinkam, netinkamomis sąlygomis ir paskui jie yra įvežami į ES ir čia parduodami. Taigi toks, e, tai yra eksporto skatinimas. Taip pat norėčiau paklausti jūsų ir dėl e, tos ksilelos e, bakterijos, kokie yra tyrimai ir kas yra daroma, kad padėtis neblogėtų tiek. Pan poseł Agniu. Dėkui, pirmininkė, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Glifosatai pirmiausia. Tai ypatingos svarbos herbicidas žemės ūkėje, miškininkystėje ir apskritai žemės ūkio veikloje. Ir tai labai svarbus produktas mm, vietos taryboms jeigu planuojate jį uždrausti, tai reiktų pažiūrėti, ką dar galime drausti, nes jis būtų draudžiamas kaip nuodingas ir kaip karcinogen, e, kancerogenas. Kas dar nuodingesnis negu glifosatas? Kafeinas kavoje, alkoholis, kurį mes geriame, alkoholis irgi daug nuodingesnis už glifosatą. Bet dabar išeina ir taip pat tie pesticidai, kuriuos naudoja ekologinė žemdirbystė, užsimantis ūkininkai yra nuodingesni negu glifosatas. Tai jei mes drausime glifosatą, tai kodėl tada nedraudžiame kavos, alkoholio arba ekologinės žemdirbystės? Toliau, ar glifosatas yra karcinogenas? Pasaulio sveikatos organizacija pasakė, kad galbūt tai yra karcinogenas. Kas dar patenka į karcinogenų sąrašą? Darbas naktimis irgi gali sukelti vėžį. Toliau, plaukų kirpimas irgi patektų į karcinogenų sąrašą. Toliau, matė argentinietiška arbata irgi patenka į šį karcinogenų sąrašą. Taigi, Jei sakome, kad glifosatas yra labai blogas, tai pagalvokime, kaip su kitais išvardintais dalykais. Aš atsimenu, ką septintam dešimtmetyje reikėjo daryti žemės ūkėje, kai nebuvo glifosato, kiek kūro buvo sudeginama pasiekti tam pačiam rezultatui. Afrika, kalbant apie pesticidų naudojimą, pralenkia mus, pirmininkas rodo į kažką pirštu, ar tai į mane pirmininkas taiko, regis ne. Tai Afrika yra užbėgusi mums už akių pesticidų naudojimo srityje. Genetiškai modifikuoti organizmai, tegul valstybės narės sprendžia pačios, ką jos nori <clears throat> daryti su genetiškai modifikuotais organizmais, leisti ar drausti. Čia buvo minimi baltymų šaltimai, šaltiniai skerdyklų atlikos yra baltymų šaltinis, bet mažmenininkai pardavinėjantis mėsą supermarketuose, mm, aišku, nori, kad skerdyklų atlikos nebūtų parduodamos. Mm, Vabžiai, kurie nepatenka į skerdyklų reglamentavimo sritį, yra puikus baltymų šaltinis – aš pritarčiau kolegos išsakyto mintim dėl gyvų gyvulių gabenimo ir tų problemų. Čia iš tiesų gėda Europos Sąjungai, kad tokie dalykai vyksta. Dėkui. Taigi pirmasis pasisakymų raundas, koordinatorių pasisakymų raundas baigtas. O dabar paprašysime komisaro sureaguoti į užduotus klausimus, o paskui leisime pasisakyti parlamentarams, kurie nori užduoti klausimų. Prašau. Uh, like... Dėkoju. Aš norėčiau iš karto pasakyti, kad kai kurie uh, klausimai kartojosi, pavyzdžiui, klausimai uh, dėl mikro, mikro, mikro mikrobinio atsparumo, dėl glifosato ir todėl aš iš pradžių atsakysiu į tuos bendrus klausimus, o po to pakomentuosiu konkretesnius klausimus. Taigi, pirmiausia atsparumas, antimikrobinis atsparumas. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, aš pasisakau už tai, kad mes e, pamatytume ir žmogu, įvertintume žmogaus sveikatos aspektus ir veterinarijos aspektus. Ir be abejo, aš taip pat bendrauju ir e, su sveikatos specialistais, su veterinarijos atstovais ir su aplinkos saugos srities ekspertais. Jūs kalbėjote, pavyzdžiui, apie tai, kad uh, antibiotikai, daž, antibiotikas dažnai yra piknaudžiaujama, ypač gydant žmonės. Taip, iš tikrųjų, kai kuriuose šalise taip ir yra. Mums yra žinoma, pavyzdžiui, kuriuose šalise e, piknaudžiaujama antibiotikas, kur jų vartojama per daug. Ir reikėtų taip pat, lygiai taip pat išnagrinėti ir tai, kaip veterinarijoje naudojami yra antibiotikai. Aš manau, kad mes turime sukurti vieną bendrą sveikatos platformą, galė, kuri galėtų apjungti visus subjektus, visas suinteresuotas šalis. Ir Niderlandai berė surengė to, tokią konferenciją, kurioje uh, dalyvavo ir sveikatos apsaugos ministrai, ir žemės ūkio ministrai. Tai buvo puikus uh, pavyzdys to, kaip galima bendromis jėgomis uh, sutelkiant savo pastangas, galima bandyti veikti bendras problemas. Be abejo, reikėtų visuomet remtis mokslo, mokslo tyrimų išvadomis ir rezultatais. Taip, jūs tai sakėte. Taip, mums reikia bendros metodologijos, kuri padėtų mums apskaičiuoti, kaip naudojami yra antibiotikai tiek sveikatos apsaugos srityje, tiek. Uh, uh, gydant gyvūnus. Mums reikia geros stebėsinos sistemos, tam, kad mes galėtume žinoti, kur reikia imtis veik, te, teisėkuros veiksmų. Mes jau kalbė, e, kalbėjome anksčiau ir apie da, vaisnius pašarus. Ir taip pat reikia Nepamiršti, kad 2016 metų pabaigoje baigs galioti kovos su antimikrobinio sparumu veiksmų planas ir mes birželio mėnesį pateiksime jo gyvenimo įvertinimą e, ir be, e, pasiūlysime rekomendacijas dėl to, ką, kokiu veiksmu reikėtų imtis toliau ir mes taip pat atsižvelgsime žemės ūkio ir e, sveika aplinkos ministrų tarybų išvadas. Be abejo, reikia stebėti, kaip yra vartojami antibiotikai. Ir čia negalima pamiršti ir aplinkosaugos aspektų. Kartais gaminant e, vaistinius pašarus. Naudojami yra antibiotikai ir mums reikia turėti aiškę metodologiją, kuri padėtų mums įvertinti tokios praktikos poveikį gamtai. Uh, Taip, aš žinau, kad problemos susijusios su antimikrobiniu atsparumu e, dažnai e, yra susijusios ir su trečiomis šalimis, nes nelankiausi Kinijoje ir tai ten pat, mes, tenai mes apie tai kalbėjome, taip pat aptarėme šį klausimą ir su Brazilijos, ir su JAV e, ministrais. Ir dėl TTIP, kai yra deramasi, mes taip pat uh, keliame šį klausimą labai aktyviai ir norime parodyti, kad ES ir JAV tai yra tos šalis, kuriams labai rūpi gyvūnų gerovė bendriausia prasme. Ir antimikrobinės atsparumas. Be abejo, mes esame pasiruošę skatinti geresnį dialogą tarp sektorių. Kūrėme e, tinklus, kurie e, jungia valstybės narės, tam, kad galima būtų keistis mokslinio tyrimų duomenimis, ieškant e, tas medžiagas, kuriomis galima būtų pakeisti antibiotikus. Tai tiek apie antimikrobinį atsparumą. Dabar transatlantinė e, priekybos ir investicijų partnerystės sustrimas. Darybos dėl finosanitarijos e, e, skyriaus vyksta gerai. Ir man nekarta buvo jau pasakyti, kad siekėme užtikrinti, kad mūsų standartai būtų užtikrinti, būtų apsaugoti, tam, kad mes galėtume patobulinti uh, priekybą žemės ūkio produktais su JAF, mums reikia šio susitarimo. Bet mes kartu žinome, kad tas susitarimas nėra susijęs su mūsų maisto saugos standartais ir todėl mes net nekitiname dėrėtis dėl jų. Yra visiškai aišku, kad mūsų maisto saugos standartai turėtų būti apsaugoti, pritaikant mūsų teisinius mechanizmus, taikant mūsų uh, vertinimo mechanizmus. Ir net negalime kelti šiuose su JAV. Labai svarbu yra suprasti mūsų požiūrių, kad pagrindinės klausimas šiuo metu yra paskatinti JAV suvokti, kad ES yra bendra, viena, yra vienas e, vienetas. Ir mes dar stengiamės daryti, kai kalbame apie finosanitariją. Jums tikriausiai yra žinoma, kad šiandien e, mes stebėme didelę asimetriją. JAV eksportuoja savo prekes į 28 valstybės narės, tačiau ES negali to daryti. Jei Niderlandai, Lietuva ar Airija tu užsitikrino savo teisę eksportuoti mėsą į JAV, tai ir e, jautina tai ir gali tą daryti, o kitos šalis e, yra priverstos dėrėtis atskirai su JAV. Dabar konkretus klausimai. Moliuskai ir uh, kaulų miltai. Po ilgų dėrybų praeitų metų lapkričio mėnesį JAV ir ES susitarė, kad dvigeldžių moliuskų gamybos sistemai yra, sistemos yra ekvivalentiškos, kad užtikrinami yra ekvivalentiški maisto saugos standartai. Tai yra labai svarbu. Ir abi dvi šalis susitarė, kad tie standartai yra tapatus. patus Ir tai yra puikus pavyzdys to, kad galima užtikrinti uh, ekvivalentiškumą. To mes ir siekiame ir mes norėjome, kad ir JAF ir mes galėtume eksportuoti vežiagevių produktus. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, Prancūzija, Airija ir Niderlandai buvo patikrintos JAV maisto ir vaistų admi, admini, tarnybos. Buvo patikrinti jų maisto saugos standartai. Ir mes paprašėme papildomos informacijos ir iš JAF apie tuos patikrinimus. Ir jav supranta, kad mums tie klausimai labai rūpi. Be to galiu pasakyti, kad susitikęs su jav žemės ūkio ministru ir priekybos ministru, mes aptarėme tos klausimus, aš jais buvau susitikęs 2015 metais. Ir e, pasitaikus progai mes dar kartą kelsime tuos klausimus. Abipusiškumas. Tai yra labai svarbus principas, kuris turi būti užtikrintas, kai kalbame apie reglamentavimą. Toliau buvo taip pat pateiktas klausimas ir apie ksilelą bakteriją ir jos protrukį galiu pasakyti, kad šiuo metu aš bendrauju su Italijos ir Prancūzijos ministrais tam, kad mes galėtume stebėti situaciją ir kad galėtume aptarti, kokiu priemonių reikėtų imtis. Nes mums puikiai yra žinoma, kad Italijoje buvo priimtas vienas Pulijos regiono teismas, prie, Pulijos regiono teismas priėmė sprendimą, kuris trukdo įgyvendinti kai kurias būtinas priemonės, tačiau dabar yra laukiama konstitucinio teismo sprendimo. Atsiprašau, teisingumo teismo sprendimo. Ir mes stebime situaciją. 2015 metų ataskaitoje yra nurodyta, kad Pulijos regione buvo aptikta šios, ši bakterija, taip pat Korsikoje, Prancūzijoje. Komisija pakoregavo taikomas priemonės tam, kad būtų užtikrinta, kad tos priemonės būtų pritaikytos prie kiekvienos vietos ypatumų. Ir taip mes siekiame išnaikinti bakteriją arba bent jau sutrukdyti jai plisti į kitas ES šalis. Aš ketinu surinkti aukšto lygio susitikimą, į kurį ketinu pakviesti viduržymio jūros šalių žemės ūkio ministrus iš Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos ir Graikijos ir Kryto, kryto ir tam, kad mes galėtume kartu visi aptarti, kokiu veiksmu reikia imtis. Ir be abejo visi laukiame Europos teisingumo teismo sprendimo, nes jo labai mums reikia. Dar buvo klausimas ir apie glifosatą. Na, čia norėčiau pasakyti, kad taip. Ponas Hoisling minėjo EFSA ir AJAKA. Galėjom jums pasakyti, kad pasaulio sveikatos organizacijoje yra pesticidų kontrolės komitetas, kuris taip pat įvertino glifosatą ir jų nuomonė buvo kitokia nei Ajako nuomonė. Jų nuomonė buvo panaši į Maisto saugos agentūros EFSOS nuomonę. Ir žinome, kad skirtingos organizacijos išsako uh, skirtingas nuomonės dėl uh, dėl glifosato. Ir Tarptautinė agentūra dėl uh, vėžio mokslinių tyrimų IARKAS pateikė savo išvadas ir negalima visuomet manyti, kad tik tai pramonė daro įtaką toms išvadoms. Bet kai kalbame apie jautrumą ir e, jei atsižvelgsime į dabartinę situaciją, kuri yra sudėtinga, turėtume suprasti, kad reikėtų pagalvoti, kaip galima būtų pakeisti mūsų vertinimo sistemas tam, kad jos būtų skaidresnės. Mokslinių tyrimų išvados ir visa medžiaga turi būti skelbiama viešai. Nesvarbu, kas atlieka tos mokslinius tyrimus. Kitaip labai sunku mums ES siekti visuomet remtis mokslo išvadomis, mokslininkų išvadomis. Šį klausimą taip pat aptarėme ir nulatinėme komitete su valstybėmis narėmis. Ir žinome, kad tenai valstybių nuomonės taip pat išsiskyrė. Tų nuomonių buvo įvairių. Ir mes esame pasiruošę. Mes nesam pasiruošimtis kokiu nors priemonių, neišklausę valstybių narių. Mums reikia visiems prisimti bendrą atsakomybę. Visos 28 valstybės narės turėtų e, susitarti dėl to, kaip elgtis su glifosatu. Be to, kaip mums yra labai gerai žinoma, EFSA jau taip pat savo išvadėse pasakė, kad kai kurie koformuliantai yra labai pavojingi. PLA ir tala, talavaminas, pavyzdžiui, yra labai pavojingi. Taip, nuomonių gali būti vairių apie tai, ką reikia daryti. Galima, pavyzdžiui, gal sutrumpinti tą laiką, kuriam bus pratesiamas leidimas, galima gal dar, dar kokiu nors priemonių, bet pirmiausia, reikia suprasti, kad valstybės narės turi susitarti dėl bendros pozicijos. Europos komisija vien savo nuožiūrą negali priimti tokio sprendimo. Ir Europos parlamentas taip pat patvirtino rezoliuciją dėl glifosato, net tai taip pat norėčiau čia paminėti. Mes turime grįsti visus sprendimus mokslinių tyrimų duomenimis toliau gyvūninės kelmės proteinai. Tai bendrasis tyrimų e, centras e, šiuo metu e, nagrinėja situaciją ir mes atsižvelgdami į to nagrinėjimo išvadas po to galvosime, ką reikėtų daryti. Toliau gyvūnų lygos kai kurios ir biudžetas finansavimas. Jūs pateikėte tą skaičių 2,8 milijardo. Tai nėra tiesa. Mes turime 140 milijonų, kurie yra skirti 7 metų laikotarpiui, 20 milijonų per metus. Tai yra. Ir tos lėšos yra skirtos tam, kad galima būtų reaguoti į fitosanitarnės krizes. Taip, Mes kalbėjome išsamei apie, apie jūsų minėtas schemas, bet nusprendėme, kad jas įvesti ir tinkamai gyvendinti bus labai sunku. Toliau, kalbėdamas bendrai apie gyvūnų gerovę. Jūs kalbėjote apie mūsų mėsos eksportą į trečias šalis ir kalbėti apie tai, kad gyvūnų gerovės standartai kartais e, skiriasi pasaulyje. Bet tie standartai yra nustatomi pasaulio sveikatos organizacijos lygmenių bei pasaulio priekybos organizacijos. Mes esame pasiruošę bendradarbiauti su trečiomis šalimis Ypač da, čia galima paminėti jautiną, brazilišką jautiną. Jums yra tikriausiai žinoma, kad mes esame pasiruošę siūsti savo auditorius į trečiasias šalis tam, kad jie galėtų patikrinti, kaip laikomasi sutartų bendrų gyvūnų gerovės standartų. Be to, visuomet, kai mes bendravome su trečiomis šalimis, visuomet keliame gyvūnų gerovės standartų klausimą. Bet be abejo, ne viskas nuo mūsų priklauso ir mes negalime uždrausti e, eksportą į trečias šalis, kaip jūs e, siūlėte, nes tai būtų labai sunku įgyvendinti tokį draudimą. Bardzo, bardzo dziękujemy. Labai Jums ačiū, komisarė. Dabar perėsime prie antrojo klausimų raundo. Maždaug 20 parlamento narių nori užduoti klausimus. Kiekvienam galima skirti tik tai vieną minutę. Taip pat noriu pasveikinti pono Danteno svečius. Tai yra iš Šamberį mokyklos mokinių delegacija. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Džiaugiamės, kad domitės mūsų darbu ir galite klausytis šios svarbios diskusijos. Juk kalbame apie mūsų maisto ir mūsų gyvenimo saugą. Dabar paprašysiu klausimą užduoti kolega Damato. Grazie, Presidente. Io farò... Dėkoju, pirmininkė. Turiu du klausimus. Ir jie gana detalūs. Aš prašysiu atsakyti kiek įmanoma tiksliau, jeigu žinoma įmanoma. Teismas yra prieėmęs sprendimą, arba jau netrukus turėtų jį priimti, kuriame kalbama apie ksilelą nėra tiksliai žinoma, kaip ta bakterija pakenkė alyvų medžiams. Ir netrukus turėtų būti priimtas tas naujas sprendimas, laikantis proporcingumo principo, remiantis 29 direktyvą. Taigi dabar yra iškelta byla Italijai ir kokių veiksmų tikiamasi imtis. Glifosato klausimas man taip pat rūpi. Pramonė turėtų skelbti informaciją, visas studijas ir visus rezultatus, bet man atrodo, kad to nepakaks. Šimtas 97 direktyvoje 2009 metų yra dešimtasis straipsnis, juo reikia remtis, taip pat yra EFSA duomenys. Ir man atrodo, kad reikia tiesiog skelbti visus duomenis prieš skelbiant naujus leidimus arba kažkokius naujus apribojimus, netgi jeigu jie būtų skelbiami tik tai artimiausiams dešimčiai metų. Dėkoju. Kolegos, ekrane jūs matote laiką, kiek ilgai galite kalbėti. Todėl aš prašau laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Pone Erdos. Komisarė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į skandalą, kuris panašus į arklieno skandalą. Vakar apie tai kalbėjome. 29 procentai medaus atvežamo į Europos Sąjungą yra netikras. Ir reikia keisti medaus ženklinimą. Dabartinė Dabartiniu metu užtenka parašyti, kad medus yra maišytas arba atvežtas iš ES ar ne iš ES šalių. Man atrodo, to nepakanka. Šios nuostatos turi būti pakeistos, reikalavimai sugriežtinti. Ir aš norėčiau, kad kolegos paremtų mano mintį, jog Europos parlamentas turėtų priimti pranešimą rengiamą savo iniciatyvą būtent šiuo klausimu. Mums tikrai reikia kažkaip tvarkyti su šią situaciją. Voorzitter, dank u wel. Commissaris, dank dat u aanwezig bent. Dėkoju, komisarė. Ačiū, kad atvykote į posėdį. Jūs sutikote atsakyti į klausimus. Jūs sakėte, kad rūpinsitės prevenciją. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vėžinių susirgymų skaičiaus išaugimą Niderlanduose. Mes esame antroji šalis Europos Sąjungoje. Ir paminėsiu asbesto problemą. Nuo 2005 metų asbestas yra draudžiamas ir asbestas turi būti šalinamas iš pastatų. Ar jūs turite kokiu nors priemonių, konkrečių finansinių priemonių, kuriomis galima būtų paremti asbesto pašalinimą iš sienų ir taip padėti e, valstybėms narėms ir pagerinti ypač kaimo regionų e, žmonių sveikatą tikrai nemanau, kad yra padaryta pakankamai. Galbūt 2020 m. Junkerio plane galima būtų numatyti e, tokius planus, siejant juos su pastatų energetinės vertės didinimu. Jūs minėjote, kad prevencija jums svarbi visose srityse, taigi tikiuosi, kad ir čia jūs galėsite veikti prevenciškai. Ačiū. Ponas Ropė. Ta. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už galimybę užduoti klausimą ir kartu padėkoti už gerą bendradarbiavimą ne tik su komitetu, bet ir apskaitai su parlamento nariais. Ir linkiu Jums ko geriausios sėkmės. Na ir noriu pasidomėti porą klausimų. Tai, kaip žinia, dalis Lenkijos, Lietuva, Baltijos šalis labai kenčia nuo afrikinio keulių maro. Ir iš tikrųjų Lietuvos žemdirbėjai, kad sustikimuose kaimo gyventojai klausia, kokia ateitis keulio maro kada pasikeis, e, sakykime, situacija, nuolatos vis randami užkresti šernai ir e, kada atsiras galimybė kaimo žmonėms vėl savo reikmėms auginti keules. Na ir antras dalykas, jūs ir per plenarinį posėdį paminėjot kad iš tikrųjų užtikrinti gyvūnų gerovę maisto kokybę be atitinkamų pajamų mes negalėsim. jeigu žemdirbiai gaus kaip dabar minimalias pajamas jie praktiškai neužtikrins gyvūnų gerovės ir kokias mes geras taisykles bepriminėtumėm mūsų pirmininkas kreipėsi į jūsų sakykime vadovą poną junkerį kad situacija yra tragiška kokios galim tikėtis iš jūsų paramos kad užtikrinti pažangę gerą ekonomiką kaime. Ačiū. Ja, vielen Dank. Zwei kurze Nachfragen, Herr Kommissar. Trumpučiai du klausimai dėl glifosato. Aš aišku džiaugčiausi, jeigu sprendimas būtų paremtas moksliniais duomenimis. Galbūt reikėtų uždrausti Europos taryboje susilaik, susilaikyti balsuojant ir tada bent jau valstybės narės turėtų bent jau aiškiai išreikšti savo poziciją, o dabar susilaikydamos jos tik tai nukelia klausimą ir problemą vėlesniam laikui. Dabar pakalbėkime apie embargą. Jūs sakėte, kad esate suinteresuotas konstruktyviais sprendimas ir mes žinome, kad e, Rusijos žemės ūkio reikalų ministras yra mūsų juoduosiuose sąrašuose ir tai yra viena iš rimčiausių priežasčių neleidžianti panaikinti embarko. Ką manote, galima būtų padaryti, kad ši problema būtų išspręsta? Ačiū. Pan posel Andriu. Kolega Andriu. Merci, monsieur le président. Merci à vous, monsieur le commissaire, d'être parmi nous. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijos nariu už tai, kad jūs pas mus atvykote. Uh, vyno augintojai ir vaisių ir daržovių augintojai kelia labai konkrečius klausimus. Jums yra žinoma, kad reglamentas dėl fitosanitarinių reikalavimų iškreipė situaciją ypač prie sienų ir jūs valstybės sienų ir jūs žinote apie tą situaciją, kaip jūs ketinate ją spręsti. Ir taip pat Ir jūs taip pat kalbėjote ir apie uh, e, epizodiną ir sakėte, kad, kad reikia kažką daryti. Da, vietos valdžia Prancūzijoje yra labai da, aktyvi ir mums reikia konkrečių priemonių. Aš manau, kad mes turime galvoti globaliai. Turime galvoti apie augintojus ir apie tai, koks bus padarytas poveikis aplinkai vyksta regioninė krize ir mes, manau, turime pagalvoti apie tai, koks bus bendras e, sanitarnis poveikis, sanit, poveikis sanitarniai padėčiai regione. Ganz herzlichen, ganz herzlichen Dank fürs Wort. Kollege Neuchel, ačiū. Komisarė, jūs esate sveikatos ir maisto saugos bei gyvūnų apsaugos reikalų komisaras. Taigi mes tikimės iš jūsų, kad jūs ginsite sveikatą, ginsite vartojus ir, vartotojus ir e, gyvūnų gerovę. Kalbant apie glifosatą, tai būtų labai svarbu. Aš jums nusinčiau du klausimus raštu, jie susiję su visai kitomis temomis. Tai yra arklių kraujas, kuris yra įvežamas į ES gana dideliais kiekiais, tai yra kumelių kraujas, ir jis yra paimamas iš kumelių, nesilaikant e, atitinkamų standartų, kraujas yra naudojamas auginant e, paršiukus. Taigi aš tikiuosi, kad komisija turi, im, im, galų galia imsis veiksmų ir aiškiai pasakys, kad kraujas lygiai taip pat kaip ir mėsa turi būti vertinami taikant gyvūnų gerovės standartus. Taip pat aš noriu paklausti apie kastravimą, gyvūnų kastravimą, arklių kastravimą, kiek dar yra atliekama tokių kastracijų be. E, be, be anestezijos ir kaip ketinama elgtis toliau. Ponas Kaputo, dėkoju. Ačiū Jums, komisarė. Aš norėčiau labai trumpai užduoti keletą klausimų, nes bijau, kad pirmininkas mane nutrauks, jeigu kalbėsiu per ilgai. Taigi, ar ketinate pateikti antibiotikų žmonėms skirtų antibiotikų sąrašą? Vienas klausimas, kitas klausimas. Glifosatas, kurį jau minėjo ne vienas kolega. Žinoma, reikia susitarti ir taryboje. Švedija, Prancūzija, Italija į tai žiūri neigiamai. Galbūt vis dėlto galima būtų remtis prevencijos principų, juk yra pakankamai mokslinių įrodymų, kurie įrodo, jog glifosatas yra kengsmingas. Ksilelos klausimas. Kol kas mokslinų tyrimų, tyrimų patikimų mokslinių tyrimų dėl ksilelos bakterijos vaidmens neturime. Ir negalima pasakyti, kad yra kažkokie nauji šios lygos e, plitimo žydiniai, bet situacija gali pakisti bet kuriuo momentu. ir išduodant leidimus naujiems alyvmedžių sodinimams tose e, regionuose, kurie yra pažįsti, reikia į tai atsižvelgti. Dėkoju. Jūs kalbėjote apie žemės ūkio plėtrą Manau, kad žemės ūkis eina teisinga linkme ir tvarumo požiūrių žemės ūkis tikrai yra toli pažengęs ir žemės ūkio produktų, tai yra maisto produktų saugumas yra svarbiausias dalykas. Taigi aš noriu paklausti, ką darysime su maisto produktais, kurie yra išgaunami iš klonuotų gyvūnų ir bus įvežami į ES arba yra įvežami į ES. Ar taip pat ką, ketina moky, ką komisija ketina daryti užkirzdama kelią maisto produktų švaistimui? Kitas dalykas, mes turime kalbėti ne tik tai apie paukščių gripą ir keulių marą, bet ir apie tuberkuliozę. Dėl rezistencijos antimikrobinėms medžiagoms noriu pasakyti, kad reikia atsižvelgti į nuotekų valymą, nes nuotekose žmonių su, gaminamiuose nuotikose yra labai daug hormonų ir antibiotikų likučių, netgi ir e, ligoninės, kuriuose yra labai daug atliekų, kurios kenkia visai aplinkai, ligoninėse nėra jokių valymo įrengimų. Ar ketinama ką nors daryti, kad situacija pasikeistų? Dėkoju. Toliau kolegas Sebastija. Dėkoju pirmininkė, komisarė. Pernai Buvo nustatyta daugiau nei šimtas vadinamųjų black spot atvejų ES pasieniuose. Kai kuriais atvejais tai buvo tikrai skandalingi atvejai, labai daug mm, problemų kilo, iš, buvo atvežta iš pietų Afrikos. Mes turime imtis priemonių. Ta juodųjų dėmių problema kol kas nebuvo sprendžiama niekaip o pasiekmės gali būti siaubingos. Komisija turi imtis veiksmų. Ką ketinate daryti? Kitas dalykas konkretus naujos augalų auginimo technologijos, ar tai susijęs su genetiškai modifikuotais organizmais ar ne. Specialistai sako, kad tai yra genetiškai modifikuoti organizmai, o komisija teigia, kad naujosios technologijos, auginimo technologijos nėra genetiškai modifikuotų augalų auginimas. Taigi gal galėtumėte paaiškinti, kaip iš tikrųjų yra. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, evropski... Dėkoju, pirmininkė. Europos parlamentas pateikė reglamento projektą, norėdamas pakeisti 2003 metų 129 reglamentą. Ir ta tas pasiūlymas buvo atmestas. Aš norėčiau, kad būtų uždraustas genetiškai modifikuotų organizmų įvežimas ir naudojimas į Europos Sąjungą. Parlamentarai nesutiko su jūsų pasiūlymu pateiktų dėl e, genetiškai modifikuotų organizmų Ir dabar jau aišku, kad vieningos nuomonės nėra. Vieni yra už, kiti yra prieš genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą. Parlamentarai, dauguma jų mano, kad nereikėtų leisti valstybėms narėms pačioms nuspręsti, ar nauginti genetiškai modifikuotus augalus savo teritorijoje ar ne. Ir taip pat nėra išspręstas klausimas, ar tai kenkia prekybai vidaus rinkoje ir laisvam prekių judėjimui. Šiuo klausimu mes laukime iš komisijos naujo pasiūlymo, todėl norėčiau sužinoti, kada jūs ketinate tokį pasiūlymą pateikti. Tai labai svarbu šimtams regionų ir tūkstančiams darbuotojų, tūkstančiams įmonių. Daug kas yra mm, prisėmęs įsipareigojimus neauginti genetiškai modifikuotų organizmų. Taigi pasakykite, kaip dabar ketinate elgtis. Kazaka. Dėkoju, pirmininkė. Gaila, kad šiandien komisaro nebuvo seminare, kuriame buvo kalbama apie gyvūnų gerovę. gerovę. Būtumėt išgirdęs, kaip e, Vokietijos, e, Niderlandų, Belgijos žemės ūkio ministrai siūlė drastiškas priemonės, stipres priemonės gerinant gyvūnų gerovę, siūlė priimti bendrus gyvūnų gerovės teisės aktus, kurie, yra, kurie eina daug toliau negu lygi šiol buvo siūloma komisijos atitinkamo generalinio direktorato. Jūs nuolat apsiribojate tik tai pokalbiais su partneriais ir suinteresuotais asmenėmis, įrengėte kažkokias platformas, bet aiškiai matomas atotrukis tarp realybės ir jūsų pasiūlymų. Kaip ketinate šį atotrukį sumažinti? Reikia, tikrai, reikia konkrečios strategijos, reikia konkretaus teisės akto. Dėl lygybės. Fair level playing field ir sakoma, kad normos ne visiems yra vienodos, jos yra neteisingos, kartais jos yra per daug griežtos ir negalima jų sumažinti, kalbant apie importuojamus produktus. Tačiau mes eksportuojame gyvus gyvūnus į šalis, kuriuose gyvūnų gerovė yra visiškai nesvarbus dalykas. Išeitų, kad mes eksportuojame gyvūnus ir pasmerkėme juos kančioms. Pone Angilera. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau užduoti Jums du labai konkrečius klausimus, komisarė. Abipusis pripažinimas kol kas Europoje dar neveikia. Toks paprastas šis principas, tačiau jis nefunkcionuoja. kodėl tas apipusis pripažinimas, kai kalbam apie pesticidus, neveikia ES, kodėl mes neturime registro, ką komisija ketina daryti tam, kad mes turėtume efektyvų ir naudingą instrumentą, leidžiantį visiems e, ūkininkams ES naudotis tomis pačiomis priemonėmis saugant augalus. Kitas dalykas dėl endokrininę sistemą ardančių preparatų. Norėčiau paklausti jūsų komisarę, kaip klostosi reikalai su poveikio vertinimo studija rengiama būtent šių medžiagų atžvilgių. Ir kaip ketinama apibriežti, kas yra endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Taip pat norėčiau paklausti to paties, ką klausė kolega Sebastija. Kas nutiks, jeigu dėl paaiškės, kad iš pietos Afrikos atgabentos tos juodosios, juodųjų dėmių lyga. Kas bus? Nes mums labai kyla daug e, nerimo dėl citrusinių vaisių. Ar jūs ketinate kaip nors kontroliuoti srautus iš pietų Afrikos, kad apsisaugotume nuo šios lygos? Ponas Buda. Sunt e, multiple. Rezolvarea unora presupune. Komisarė. Yra daug problemų, bet nors keletą iš jų galima būtų išspręsti, tik tai tam reikia finansinių lėšų. Kai kurios priemonės, kurias jūs siūlote, susiję tik tai su administravimu ir administracinių problemų sprendimu. Rumunijoje keulininkystės sektorius yra susijęs su daugybė problemų dėl Rusijos e, prekybos embargo ir dėl to, kad į ES vežami gyvi gyvūnai, gyvos keulės. Nuo 2013 metų mes susidarėme su dėliais sunkumais. 2007 metais Rumunijoje buvo keulių maro atveju, bet mes ėmėmės visų priemonių, kad e, plitimas būtų sustabdytas. Tačiau vis tiek dar kenčiame nuo pasiekmių. Žinau, kad sausio mėnesį vyko susitikimas su žemės ūkio ministrais ir buvo kalbama apie tai ir tikimasi, kad jūs uh, leisite mums priekiauti gyvomis keulėmis ES? Ar galite pasakyti, kada ketinate tai padaryti? Koks yra šios problemos sprendimo tvarkaraštis? Ačiū. Dėkojame toliau kolega Danten. Dėkui, gerbiamas komisarė, kad atvykote. Trumpą klausimą turiu. Kaip Jūs paaiškinsite viešąją nuomonę, kuri teigia, kad Europos fitosanitarinė politika dėl rizikos leidžia vienoje valstybė narėje uždrausti produktą, o kitoje jį leisti naudoti kaip ekologinės žemdirbystės produktą. Bardzo dziękuję. Pani poseł Moi. Dėkojam. Pone Moi. Dėkoju, komisarė. Man rūpi glifosatų klausimas. Ir savo bei viso komiteto vardu noriu paklausti, ar nebūtų įmanomas toks dalykas. Gal komisija galėtų pati atlikti rimtą mokslinę studiją. Jūs pats sakėte, kad reikia rimtų mokslinių duomenų siekiant toliau leisti naudoti glifosatą ateityje. Tai galbūt būtų galima visos Europos mastu įvykdyti komisijos inicijuotą mokslinę studiją ar mokslinius tyrimus, sutelkiant visus lygi šiol turimus duomenys vienoje vietoje. Dabar teigiam, dabar naudojamose studijose ir naudojamose rezultatuose buvo remiamasi tokiais duomenimis, kuriuos išgavo įmonės, kurios pačios gamina tą pesticidą. Tai nerimtai atrodo. Negalima remtis duomenimis, kuriuos nustatė įmonės pačios suinteresuotos to produkto buvimu rinkoje. Tokiais duomenimis leisti pesticidą naudoti dar 15 metų be išlygų tikrai negalima. Juo labiau, kad EFSOS duomenimis EFSOS duomenys tiesiogiai prieštarauja tarptautinės vėžio draugijos duomenims, duomenims kurie, te, kuriais remiantis teigiama, kad šis medžiaga yra labai kenksminga, kad ji pažeidžia žmogaus lastelių struktūrą, žaloja chromosomas ir panašiai. Taigi komisija turėtų atsižvelgti savo galutinėme tekste ir į šiuos rezultatus, o ne tik EFSA studiją. EFSOS studija nebuvo esminė, nebuvo efektyvi, tai buvo tiesiog kitų rezultatų peržiūra. Aš nemanau, kad tai rimtas požiūris į mūsų sveikatą. Ačiū. Ponas Takula. Dėkui, pirmininkė. Praėjusią savaitę 5000 ūkininkų Helsinkėje išėjo demonstracija dėl prastos padėties žemės ūkėje. Suomija turi ilgalaikės prekybos tradicijas su Rusija, ypač penininkystės srityje. Ir mano klausimas jums būtų toks, gerbiamas komisarė, ką daro Santė generalinis direktoratas, kad padėtų valstybėm narėm e, eksportuoti produktus į Rusiją, kurie nėra uh, draudimų sąraše, kurių Rusija nedraudžia, pavyzdžiui, e, pienininkistės produktai be laktozės. Dabar situacija su Rusija, ką daro e, santė generalinis direktoratas, kad sumažintų Rusijos taikomus draudimus Europos mėsos produktams. Madinės, pani prezident, bardzo proszę. Um... Pone Maginės, dėkui pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, niekas neminėjo ūkininkų ir jų šeimų sveikatos ir gerovės. Man šie klausimai svarbus turiu galvoje e, fizinę sveikatą, nelaimingų atsitikimų, sužeidimų skaičių. E, ūkininkai patiria tokius sužeidimus ir psichinę sveikatą taip pat. Toliau, arklieną. Europos Sąjunga importuoja arklieną iš Meksikos ir iš Kanados. Ir jie tik turi įrodyti, kad e, yra aiškus medicininiai duomenys apie e, tuos arklius tik e, šešių mėnesių iki skerdimo laikotarpiui. E, O Europos Sąjungoje reikalavimai yra daug griežtesni ir daugelis arklių negali patekti į maisto grandinę, nors turėtų galėti ir tada tampa e, atliekomis. Kaip šią problemą ketinate spręsti? Ponius ir ponai, visi pasisakė. Ne, ponas Ek dar nepasisakė. Prašau, ponė. Danke, Herr Vorsitzender, danke, Herr. Pone pirmininkė, ačiū Jums, ačiū komisarė. Aš norėjau kalbėti apie triušius, bet man atrodo, kad praeitą savaitę Strasbūrė jau pakankamai daug apie juos pas, pakalbėjome, todėl užduosiu kitą klausimą. Sveikatos, žmonių sveikatos klausimą. Gal Jūs kada nors jau mąstėte apie tokį dalyką, kiek žmonių sveikata, kiek žmonių sveikatai kenkia tai, kas ir vyksta žemės ūkio sektoriuje. Aš praeitą savaitę rodžiau nuotraukas mažos mergaitės, kuris stovėjo prie mano durų ir prašė įteikti jums tą nuotrauką, kurią rado internete. Taigi internetas yra ir palaima, ir prakeiksmas, nes visos tos baisybės, kurios įvyksta, jau po 3-4 valandų gali būti paskelbtos internete. Taigi galiu pasakyti iš savo patirties tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmonių dvasinių požiūrių yra tiesiog žlugdomi dėl to, kad kasdien e, susiduria su problemomis, su tuo, kad problemos nesprendžiamos. Aš manau, kad komisija, jūsų komisija turėtų apie tai pagalvoti, apie visuomenės sveikatos problemas, susiduriant su problemomis, kurios yra nesprendžiamos. Pone, aš jums nesuteikiau žodžių šiandien ryte, tai galbūt dabar jūs norėtumėte dar užduoti klausimą, sako pirmininkas, ne. Tada visi, kurie buvo pareiškę norą užduoti klausimus, juos jau uždavė, taigi dabar komisarė suteikiu žodį Jums atsakyti į klausimus. Okay, this... Dėkui, norėčiau pradėti nuo Ksilelos ir ponios Amato pateikto klausimo dėl Ksilelos bakterijos ponas Kaputo irgi klausė to paties. Yra moksliškai pagristi argumentai, kuriuos pateikia EFSA. Jie yra visiškai aiškus. Norėčiau paprašyti, kad jūs perskaitytumėt EFSA nuomonės ir jas aptartumėt mūsų teisės aktuose yra viena, viena mokslinė struktūra, kuri yra numatyta ir komisija, aš kaip komisaras turiu remtis tą mokslinę struktūrą ir atitinkamomis procedūromis, kurias yra numatę tiek taryba, tiek Europos parlamentas. Nes būtent tą teisinę struktūrą sukūrė ir patvirtino Mm, taryba ir parlamentas, kaip mes laikysimės mokslininkų nuomonės ir kas atsakingas už mokslininkų nuomonės pateikimą ir rizikos įvertinimą. Kalbant apie mokslinį rizikos vertinimą, pavyzdžiui, pesticidų srityje EFSA tą daro. Kalbant apie ksilelą, mes laikomės mokslininkų įrodymų. Mes visuomet prašome, kad EFSA išnagrinėtų visus naujausius mokslinius duomenis ir atitinkamai, jei yra naujų duomenų, atitinkamai atnaujintų ir savo nuomonę. Jei jūs turite tokios naujos, naujausios medžiagos, jūskite ją į EFSA, kad EFSA ją įvertintų. Tokia yra mano atsakomybė, nes aš čia turiu remtis EFSA nuomonę. Jūs vis atsakot, kad netikite EFSA. Tai jei netikit, tada turėtume keisti mūsų teisės aktus ir kažką naujo pasiūlyti, bet būtent Europos parlamentas yra ir kartu su taryba yra teisėkuros institucijos. Negalima tik sakyti, kad mes <clears throat> nepasitikime EFSA. Turime remtis moksliškai pagrištais ir argumentais kur, ir, ir teisinėmis procedūromis. Aš negaliu veikti prieš įstatymus. Mes laikomės EFSA nuomonių, remiamės EFSA nuomonėmis. Komisijos auditai ir analizės buvo atlikti Italijoje ir Prancūzijoje pasižiūrėti, kaip įgyvendinamos ES skubos priemonės. Vyksta Pulijos regione teisiniai ir baudžiamieji procesai, bet mes dabar laukiame galutinių rezultatų, o komisija gali tik tai griežtai laikyti savo taisyklių ir darbo tvarkos procedūrų. Komisija yra pasirengusi apsvarstyti bet kokius moksliškais argumentais pagrištus pasiūlymus. Mes ne, nepasisakome prieš tai, esame pasirengę išsamei tokius dalykus svarstyti. Toliau medaus e, ženklinimas. Tai agri generalinio direktorato kompetencija, ne mano direktoratas atsakingas už medaus žymėjimą ir ženklinimą, mes jūsų išsakytas e, mintis persiusime agri direktoratui ir koordinuosime priežiūros, stebėsenos planus medaus sektoriuje. Asbestas. Taip, glaudžiai bendradarbiaujame su komisaru Vela ir remiame mokslinius tyrimus e, asbesto srityje tiek per Horizontas 2020 programą, nes asbestas yra kancerogenas. Ir taip pat norėčiau e, perduoti jūsų e, signalą komisarui Vėlui, kad <clears throat> jisai pateiktų informaciją apie tai, kokia dabar situacija. Mes turime dirbti kartu. Vežys asbestas, aplinkos apsauga, visi šie dalykai labai glaudžiai susiję. Afrikos, afrikinis keulių maras, e, tęsiu lietuviškai. Kalbant apie Afrikos keulių maro problemas, kaip jūs žinote, mes pastoviai organizuojame ne tik techninio lygio susitikimus, bet ir aukšto lygio susitikimus. Prieš tai buvo susitikimas Vilniuje, pakviečiant keturių šalių ministrus, viceministrus, vyriausius veterinarijos tarnybos pareigūnus ir specialistus, aptarti konkrečiai visas priemonės, tame tarpe ir finansinės. O dabar visai neseniai įvyko Talinė susitikimas, kuriame dalyvavo Latvijos, Lietuvos, e, Estijos, Lenkijos šalių ministrai arba jų įgalioti asmenys ir taip pat buvo pakviesti Suomijos, Rumunijos, Slovakijos ir Vengrijos, nes pasienyje yra <clears throat> problemų ir mes norim įspėti ir tas šalis, kurios šiandien neturi problemų, kad jos vis tik įdėktų priemonės preventyvės pasiruošti ir užkirsti kelią išplėtimui. Jūs minėjote finansinius instrumentus, aš suprantu, kad tai vis tik daugiau yra bendros žemės ūkio politikos ir mano kolegos Filo Hogano sritis, bet kas, e, kas liečia dėl lankščių priemonių taikymo e, e, Afrikos keulių maro paliestose zonose, mes jas taikom atsižvelgdami į konkrečius e, tyrimus, kurie atliekami kiekvieną mėnesį. Ir kaip žinote, mes keitėm taisyklės tarp antros ir trečios zonų, mes palengvinam galimybės ūkiams, e, jeigu jie laikosi fitosanitarnių priemonių, palengvinam galimybės, e, kaip sakyti, e, jų ekonominiai veiklai. Ir mes tęsim šitą dalyką ir, ir, ir rudenį mes renksim kitą išsamų pasitarimą Lenkijoje. Lenkija sutiko būti, būti pirminė, pakviečiančiaja šalimi ir vėl toliau žiūrėti, kaip, kaip e, padėti žmonėms ir fermeriams, ir, ir, ir mm, pramoniniams kompleksams, kaip padėti spręsti šią problemą. Bet pagrindinė problema yra e, kova e, šernų populiacijos reguliavimo reikalai. Tai yra pagrindinė problema šiandien, su kuria reikia iš tiesų labai kropščiai e, dirbti ir mes pasiryžę tą daryti. Šiaip procesas yra valdomas. E, tam e, next question was from. Kita klausimą uždavė parlamento narys ponas Jaras e, apie glifosatą ir Rusijos embargą. Ir jūs kalbėjote taip pat apie tą, tam tikrą juodąjį sąrašą, kurį Rusija sudarė. Jums tikriausiai yra žinoma, kad aš buvau susitikęs su Rusijos atstovybės Briuselėje atstovais praeitą savaitę ir praeitą savaitę mes kalbėjome apie galimybę surenkti dar vieną bendrą susitikimą, kuriame galima būtų užsamiau aptarti visus šios klausimus tam, kad galima būtų atsižvelgti e, į e, dabartinę situaciją ir ją spręsti. Nereikia pamiršti ir pasaulio prekybos organizacijos e, ir skundo pateikto Ir e, mes lauksime šio susitikimo su Rusijos atstovais. Jūs taip pat kalbėjote apie glifosatą ir apie kai kurių valstybių narių susilaikymą. Na, nežinau, aš galėjau tik dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad valstybės narės turi nuolatinio komiteto lygmenį pateikti savo nuomonę ir po to mes išsamei aptarsime visus, visas gautas nuomonės. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Niderlandai siūlo įvesti tam tikras laikinas priemonės. Ir taip pat kitais metais išnagrinėti cheminių medžiagų agentūros uh, tyrimų išvadas. Uh, Mes nagrinėjame šį klausimą su valstybėmis narėmis ir taikome kaip tik atsargumo principą. Tam, kad viską gerai išnagrinėtume ir išsiaiškintume, ką reikėtų daryti toliau. Ir be abejo, dar kartą norėčiau paminėti dar vieną dalyką, apie kurį kalbėjo keli parlamento nariai. Tai yra šiandien galiojantis teisės aktai. Mūsų pramonė gali, įmonės gali pateikti savo mokslinius tyrimus, savo mokslinių tyrimų išvadas Tačiau nereikia pamiršti, kad visi duomenės negali būti pateikti dėl to, kad jie yra saugomi pagal konfidencialumo nuostatas. Tačiau aš raginu įvairius pramonės ir sektoriaus atstovus vis tiek paviešinti kai, kuria, kai kuriuos duomenės. Ir kai kurie reaguoja teigiamai. Bet, kaip minėjau, dabartinė tvarka yra įtvirtinta galiojančiuose teisės aktuose. Ir mes galvojame, kaip galima būtų spręsti dabartinę situaciją. Ir todėl mes raginame tiesiog sektoriaus atstovus savanoriškai paviešinti tą informaciją. Taip galima būtų sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Andrew kalbėjo apie paukščių gripą Taip, mes aptarėme šią problemą su Prancūzijos žemės ūkio ministru ir jums tikriausiai žinoma, kad čia kalbam iš esmės, e, tai yra aktualu antims ir žasims. Bet tai yra sudėtinga problema dėl to, kad žasės rantis ne iš karto pa, jose pasireiškia simptomai Ir reikia globaliai be abejo šią problemą spręsti ir Prancūzijos valdžios atstovai bendradarbiauja su Europos komisija, Europos referencinės laboratorijos dirba labai kokybiškai ir aš tikiuosi, kad Prancūzijai pavyks įveikti šią lygą ir su ministru mes apsilankėme susitarėme apsilankyti e, toje vietovėje, kur e, yra pastebėta sergančių paukščių ir kartu tuomet galėsime dar kartą aptarti, kaip Prancūzijai galima būtų padėti įveikti šią lygą. Dar vienas klausimas dėl keulių kastravimo ir kumelių kraujo. Kaip jums yra žinoma, da, besilaukiančių kumelių kraujas yra naudojamas paršeliams šerti. Ir pagal pasaulio priekybos organizacijos taisyklės ES negali primesti savo gyvūnų sveikatos standartų trečioms šalims. Būtent jos taiko tokią praktiką. Ir todėl mes tengiamės tarptautinių lygmenių spręsti šią problemą. Mes norėtume, kad standartai būtų tobulinami visame pasaulyje. Ir pasaulio sveikatos organizacija paskelbė metinę e, gyvūnų apsaugos standartą kuris yra skirtas e, gyvūnų naudojimui švietimo e, tikslais. Ir tenai yra kalbama apie mokslinius tyrimus. Ir mes e, stebime situaciją ir raginame valstybės narės laikytis pasaulio priekybos organizacijos standartų. Toliau, keulių kastravimas. ES taisyklės leidžia kastruoti paršiukus, kurie yra vyresniniai septynių dienų, ne, vyresniniai septynių dienų, kastruoti be anestezijos. Ir e, komisija nagrinėja šiuo metu a, e, a, e, nejautros poveikį kiaulėms ir mes tikimės, kad kai tas trimas bus baigtas, mes galėsime 2017 metų parengti jau kitas gairės, kurios būtų skirtos tam, kad galima būtų kastruoti kiaulės visiškai nesukeliant joms skausmo. Toliau citrusinių vaisių juodųjų denelių lyga. Mes paraginame valstybės narės imtis priemonių ir galiausiai mums pavyko užkirsti kelią tam, kad ši lyga patektų į mūsų žemyną iš Pietų Afrikos taptatinių lygmenių. Aš taip pat kėliau šį klausimą. Ir mes šiuo metu sprendžiame, kaip galima būtų Pietų Afriką dar paspausti tam, kad jis skirtų daugiau dėmesio kovai su juodųjų dėmių uh, lyga. Gerbiamasis ponas Būda klausė apie kevules Rumunijoje. Galiu pasakyti, kad mes labai gerai bendradarbiaujame su Rumunija. Uh, Ir mes dvišalių pagrindų sprendžiame šią problemą ir galėsime tas diskusijas dvišalių pagrindų ir pratesti. Pone Garcia kalbėjo apie endokrinės sistemos, endokrinės sistemą ardančias medžiagas. Šiuo metu mes gyvendiname savo tarnybinį dokumentą, kuriame yra nurodyti tokių medžiagų identifikavimo metodologija, kur buvo nustatytas žiūrinti pasaulio sveikatos organizacijos gairės ir galvojame apie tai, kaip galima būtų padobulinti dabartinę sistemą ir rengiame diskusijas su ekspertais ir tikiuosi, kad jau kitą mėnesį mes galėsime jau parengti bendrą dokumentą, kuriame mes geriau apibrėšime endokrinį sistemą ardančias medžiagas, atsiždami į pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimus. Gerbiamoji panemoginės kalbėjo apie ūkininkų sveikatą ir ypač apie jų psichikos sveikatą. Kaip jums yra žinoma, mes turime psichikos sveikatos platformą ir aš norėčiau atkreipdama susidėmėsi į šią situaciją pranešti jums, kad mes, aš savo tarnybomis aptarsiu, kaip galima būtų konkrečiomis priemonėmis padėti žmonėms, kurie gyvena kaimo vietovėse ir kurie susiduria su šiomis problemomis. Jūs taip pat kalbėjote ir apie arklieną iš Meksikos, Kanados ir JAV. Taip, mums yra žinoma apie šią problemą, Me, buvo surinkti keli susitikimai ir jums yra žinoma, kad da, e, yra net ir ginčas šiuo metu tarp ES ir Meksikos. Mes netgi taikome tam tikras ribojamasias priemonės. Ir stebėme situaciją. Dabar e, Kanada ir ar klieną kurie yra pagaminami iš e, arklių, kurie atgabenami yra iš JAV. Tai yra, tai taip yra problema, mes apie ją žinome ir šiuo metu ją bandome spręsti. Kaip jums tikriausiai yra žinoma, importuoti e, mėsą iš Meksikos šiuo metu yra draudžiama, būtent dėl to, kas įvyko su arkliena jūs kalbėjote apie e, gyvūnų gerovės strategiją. Ir džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad Žemės ūkio ministrų taryboje vyko įsami diskusija apie tai. Ir aš išgirdau e, labai įvairių valstybių narių nuomonių. Pavyzdžiui, kai kas kalbėjo apie tai, kad mums reikia naujo tai e, požiūrio, kuris būtų tvirtintas teisės aktuose ir kuris padėtų mums geriau gyveninti gyvūnų gerovės strategiją. Šiuo metu mes esame pasiruošę paskelbti Eurobarometro atlikto tyrimo rezultatus, po to pritaikyti visas priemonės susijusios su ankstesnė gyvūnų gerovės strategija. Ten buvo aštuonios priemonės, kurios buvo įgyvendintos. Ir mes galvojame, kaip galima būtų baigti gyvendinti savo įsipareigojimus iki 2017 metų. Ir be abejo vyksta dialogas su suinteresuotomis šalimis. Bet aš manau, kad labai svarbu yra sukurti gyvūnų gerovės platformą. Štikrinti, kad jie gerai veiktų. Tai būtų puikiai platformą, kuri leistų mums bendromis jėgomis aptarti, kaip galima būtų tobulinti gyvūnų gerovės, gerovę. Ir kalbėdamas apie tą platformą galiu Jums pasakyti, kad vėlgi ne, ne visiems atrodo, kad tai yra labai reikalingas dalykas. Yra įvairių nuomonių. Kai kurios valstybės narės labai entuziastingai vertino šį pasiūlymą sukurti gyvūnų gerovės platformą. Ir Europos komisija yra pasiruošusi padėti kurti tokią platformą. Atsiprašau, bet laiko lieka vis mažiau. A, ir dar, dar vienas klausimas. Genetiškai modifikuoti organizmai. Komisija dar kartą apgailėstauja, kad Europos parlamentas atmetė mūsų e, teisėkuros pasiūlymą. Mes neturime jokio atsarginio plano. Mūsų uh, pasiūlymas buvo toks pat, kaip ir pasiūlymas, kuris bus skirtas GMO maiste ir pašaruose. Ir jums yra žinoma, kad taryba taip pat susitrė dėl pozicijos ir mes ją nagrinėjame šiuo metu. Aš manau, kad mes konstruktyviai turėtume viską išnagrinėti ir pagalvoti, kaip galima būtų pagerinti dabartinę situaciją, nes tai, kas šiuo metu vyksta, yra panašu į kurčiųjų pokalbį. Labai gaila, bet taip ir aš. Tikrai esu labai nusivylęs dėl to, kad Europos parlamentas atmetė mūsų pasiūlymą. Ir manau, kad ir valstybės narės taip pat turėtų prisimti joms tenkančią atsakomybę. Dziękujemy, takie życie, panie komisarzu. Dėkojame. Toks jau gyvenimas, komisarė. Ačiū Jums už gilę visos padėties analizę. Tikrai užtrukome. Ir gaila, kad tokia liūdna nata teko užbaigti, žinoma, Mes esame labai patenkinti šiuo susitikimu, džiaugiamės, kad jūs taip išsamei atsakėte į mūsų klausimus, rimtai reagavote į problemas. Rinkime jums sėkmės jūsų darbe. Dabar svarstome du, dvi svarbi tem, svarbės temas - laikotarpio vidurio peržiūra ir TTIP klausimai čia visa, srit, visa klausimų sritis, galima sakyti, kalbam ir apie maisto produktų standartus ir kitas problemas. Taigi dar kartą visų mūsų vardų noriu Jums padėkoti, pominė komisarė, už atvykimą į mūsų posėdį. Šį darbo tvarkės klausimą baigsime. Tai buvo diskusija vykstanti pagal struktūrinio dialogo principą ir noriu Jums tikrai dar kartą iš viso širdies padėkoti už tai, kad atvykote. Państwa, bo czas nas pędzi, w tym pan, czy pan e, e, poseł Jary jest gotowy? Kągi, o toliau ponas Jari norėjo pasisakyti kitų klausimų dėl pasirengimo po rinkiminiai peržiūrai, daugiametės finansinės programos peržiūrai. Ar parlamentas turi parengti savo poziciją atsižvelgiant į laikotarpio vidurio peržiūrą? Ta peržiūra rengia du biudžeto komiteto nariai, Izabela Tomas ir Olbricht. Mes iš savo pusės renksime nuomonės projektą, kurią parengs kolega Jar. Ir žinau, kad pirmieji pokalbiai jau vyko. Tai svarbu, kodėl, nes mes norime siūsti savo signalą, savo pasiūlymus komisijos laikotarpio vidurio peržiūrai įvertinti. Mes, žinoma, žiūrime gana optimistiškai viską, nes komisija gana pozityviai reaguoja į mūsų pasiūlymus. Ir tikimės, kad tai bus ir toliau. Dabar, ponė Jar, suteikiu žodį jums. Ja, e, Dėkoju, pirmininkė. Aš nekalbėsiu ilgai, dėl to, kad nėra laiko. Be to, manau, kad ateityje reikėtų surinkti išsamesnę diskusiją šiuo klausimu. Jūs visiškai teisingai pasakėte, mes Rengėme laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitą, nuomonės projektą šiuo klausimu. Kolegos jau išsakė vieną kitą nuomonę, sakė, kai kurie, klausė, kai kurie iškėlė klausimus, kam viso to reikia. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, dabar yra suteikta parlamentui galimybė perskirstyti lėšas atsižvelgiant į tai, kas vyksta. Uh, ir mes, aišku, jeigu norime tą padaryti, tai turime derinti savo veiksmus su komit e, biudžeto komiteto parlamentarais. Taigi mes galime šiek tiek perskirstyti lėšas taip, kaip mums atrodo tinkiama. Turėčiau tokių pasiūlymų. Pirmiausia, ta nuomonė, kurią mes rengėme, turėtų būti trumpa su šešėliniais pranešėjais mums reikėtų apsitarti ir nerašyti daugiau negu dešimt puslapių, labai konkrečiai išreikšti savo pageidavimus, jokios lyrikos, jokių išvedžiojimų. Tai viena. Kitas dalykas, mes žemės ūkio politikos srityje esame labai patikimi politikos partneriai, visuomet laikomės savo žodžio ir stengiamės įgyvendinti tos reikalavimus, kurie mums yra keliami, todėl manau, kad visiškai teisėta ir iš savo pusės kelti tokius reikalavimus, kurie atitinka visuomenės norus ir tuos reikalavimus konkrečiai finansuoti. Aš manau, kad reikia tikrai pasiekti, kad tuo tikrai galime pasiekti, kad lėšos konkrečiai patektų į tas rytis, kurios mums yra svarbios. Žmonės gaus daugiau lėšų, galės įgyvendinti uh, tam tikras programas. Taip pat siūlau numatyti papildomų finansinių rezervų problemoms spręsti. Matome, kad stabilizavimo instrumentai, kuriuos turime lygi šiol, yra nepakankamai dideli. Toks būtų mūsų bendras požiūris. Dabar dar pasakysiu šį beitą apie tvarkaraštį. Laiko yra nemažai, Birželio mėnesį balsuosime komitete Birželio 6 dieną. Jau dabar yra nustatyta, kad balandžio 29 yra paskutinė pakeitimų teikimo diena. Siūlyčiau jau kovo 22 dieną surenkti pirmąjį šešėlinių pranešėjų posėdį. Kol kas dar nežinau visų šešėlinių pranešėjų pavardžių, todėl prašyčiau sekretoriato man juos atsiųsti. Uh, ir tai galėtų būti tas kovo 22 dienos posėdis, galėtų būti pirmasis strateginio pobūdžio posėdis. Aš artimiausių metų išsiųsiu šešėliniams pranešėjams pranešimo projektą ir artimiausiamis savaitėmis mes susitiksime dar, manau, ne vieną kartą ir galėsime parengti visiems priimtiną bendrą nuomonės projektą. Koks mūsų galutinis tikslas? Mūsų tikslas yra parengti nuomonę, kuri būtų priimta didelę balsų daugumą ir galėtume ta, su tą nuomonę keliauti į dėrybas su biudžeto komiteto kolegomis. Jeigu gausime didelę, didelę balsų daugumą savo nuomonėje, tai žinome, turėsime ir atitinkamą pasitikėjimą savimi ir galėsime tokia dvasia dėrėti su uh, biudžeto komiteto nariais. Aš manau, kad atitinkamai praėjus tam tikram laikui reikėtų dar ir turinio diskusijos, pakalbėti turėtumėm tarpusavyje, mm, po to, kai apsitarsime su koordinatoriais dėl dokumento greučių. Taigi dar kartą pasakysiu, kad norime, kad dokumentas būtų neilgas, kad jis būtų savarankiškas, kad jis būtų labai išreiškintis tam tikrą pasitikėjimą mumis, nes mes tikrai visuomet mm, buvome stabilus, laikėmės savo pažadų ir tą tokią, tokią dvasę turėtume dirbti ir toliau. Aš manau, kad kolegos iš biudžeto komiteto turėtų į tai irgi atsižvelgti, nes jie galėjo remtis mūsų patikimumu jau ne, ne vienerius metus. Ačiū. Dėkoju. Kolega Jar, jūs pradėjote diskusiją su šešėliniais pranešėjais ir tos diskusijos vyks ir ateityje. Taip pat aš norėčiau paprašyti jūsų visų pasinaudoti galimybę diskutuoti, siūsti pasiūlymus, pastabas kolegai, kad jis galėtų įtraukti juos į tą nuomonę ir tam, kad ta nuomonė atspindėtų mūsų lūkesčius. Todėl dabar norėčiau paklausti, kas norėtų jau dabar pasisakyti šiuo klausimu. Prašyčiau jūsų kelti rankas. Jeigu turite ką pasakyti, tai dabar yra labai tinkamas metas tą padaryti. Petri, prašau. Aš norėčiau tiesiog pasveikinti poną Jar dėl to, kaip jis ketina dirbti. Tai rodo labai rimtą jo požiūrį į šį klausimą. Jis tikrai ketina atsižvelgti uh, į mūsų parlamentarų šiame komitete nuomonės ir į ūkininkų lūkesčius. Už tai aš labai noriu jį pasveikinti, su tuo noriu jį pasveikinti, noriu tuo pasidžiaugti. Aš manau, kad viena, tai vienas iš pirmesnių kartų, kai aš parlamente girdžiu tokį aišku m, mm, įsipareigojimą veikti vienu ar kitu būdu tikiuosi, kad lėšų kiekis ūkininkams nemažės ir ateityje. Jeigu taip neįvyktų, tai būtų tikrai labai liūdna žinia visiems. Taigi aš tikiuosi, kad e, kolega ir toliau išlaikys dėmesį smulkiems ūkininkams, šeimininėms įmonėms, kad jiems finansavimas nesumažės, kad išlais, bus išlaikytas tradicinis ūkininkavimas ir jis bus remiamas. Ačiū. Ponas Nikolson. Uh, yes, the... Pirmininkė, aš manau, kad tai, kad niekas nenori pasakyti nieko šiuo klausimu, tai tik tai rodo, kad mes labai pasitikime ponu Jaru, kad jis gebės padaryti viską, išreikšdamas mūsų nuomonės. Labai sudėtinga kalbėti apie žemės ūkio biudžetą, bet mes tikrai pasitikėme ponu Jar, jis padarys tikrai viską, ką reikia. Aš manau, kad pirmiausia su šiuo failu turėtų dirbti pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir jis turėtų renkti šį dokumentą kartu su jais. Aš pilnai jo pasitikiu. Zobaczymy, jakie będą wypowiedzi, kiedy pan. Na, pažiūrėsim, ką jūs pasakysit tada, kai ponas Jar pateiks tą dokumentą, sako pirmininkas. Tada tikrai bus vėl daug pasisakymų, daug pataisimų pono Jar pateiktai pozicijai. Pone Agilera, prašau. Gracias, presidente. Eh, señor Yar, yo voy a ser el ponente en la sombra de mi grupo. Eh, Dėkoju, pirmininkė. Ponas Jar turėjo būti mano frakcijos šešėlinis pranešėjas. Iš principo, tai niekas dabar dėl to nenori pasisakyti, kad nenumatyta buvo diskusija šiuo klausimu, mes tarsi ir nežinojame to, bet e, jeigu jau prašote pasisakyti, galiu e, šį bei tą pasakyti. Svarbiausias dalykas yra išlaikyti bent jau tą patį lėšų kiekį, koks yra dabar. Tai yra absoliučiai visų mūsų prioritetas. Taip galima iš karto kelti klausimą, koks bus pats didžiausias ateities iššūkis. Jau buvo pasiūlytas ne vienas dalykas taryboje ir komisija taip pat išsakė vieną kitą pasiūlymą, naujų priemonių buvo siūloma imtis, tą žinau iš spaudos naujos priemonės turėtų skatinti, turė, būtų turėjęs skatinti žemės ūkį, tačiau dabar tarsi tos kalbos jau yra nutilę. Yra žemės ūkija ir konjunktūrinių, ir struktūrinių problemų, ir tas problemas sprendžiant buvo siūloma imtis naujų priemonių. Na, pirmiausia, mums reikia atkreipti dėmesį į tai, kokia svarbi yra žemės ūkio sritis ir parlamentui ir apskritai. Kaip supratau, Kovo 22 dieną vyks pirmasis posėdis. Ponės Ropė. Iš tikrųjų, pilnai pasitikiu kolega Jaru ir manau, kad <clears throat> bus dedamas didžiulės pastangos, kad e, dokumentas turėtų savo perspektyvą. Iš tikrųjų, esam šiandieną pakankamai sudėtingoje situacijoje žemės ūkyje ir e, tas laikotarpis, kada e, klausimas su peržiūra susijęs ir situacijos taisimu yra labai svarbus ir aš manau, kad galbūt e, mums visiems vertėtų pasistengti, kad e, išnaudot šitą situaciją. Būtent ne žemės ūkis e, padarė tai, kad krizė atsirado problemos eksportas į Rusiją, tai atsitiko dėl bendrosios diplomatijos, tai iš tikrųjų turbūt turim surasti tokių argumentų, kad į tai būtų atsižvelgta ir kad ne žemės ūkis būtų atpirkimo ožys vadinamas. Ir e, ieškoti būdų, kaip e, padaryti, kad ūkiai jau kuo greičiau būtų gyvybingi visose srityse. Ir galbūt, jeigu nepavyktų e, gauti papildomų lėšų, nes su šitomis lėšomis, kurias turim, tai kiek mes tą paklodę patampysim, matyt, nieko labai neįspręsim. Bet galbūt net ir pasinaudoti kažkokiais kreditais, arba draudimo sistemą bandyti vesti, kažkokiu tai ieškoti netradicinių sprendimų ir svarbiausia turbūt nepatenkinti mus parlamentarus, bet kad žemdirbiai patikėtų, kad peržiūra atneš jiem naudą ir mes su tą peržiūra pasieksim rezultatą, tai linkiu iš tikrųjų sėkmės ir lauksim rezultatų. Bardzo dziękuję. Chciałbym jak najszybciej przejść do ostatniego punktu. Ačiū. Tai kągi, dabar prašysiu pasisakyti trumpai pono Agnių. Right, well, just... Norėčiau e, šiek tiek čia tokis, tokias sklandžias mūsų diskusijas sutrikdyti. Po šimto dienų JAV, e, Junktinė karalystė balsuos dėl to, ar liks ES ar ne. Ir jeigu nuspręs išeiti, tai kaip tada bus su jungtinės karalystės įnašu? Kolega sako, kad mes tikimės, kad jungtinė karalystė liks. Kad, kad Britanija liks. Aš dėkoju. Mes Mm, tai, ką sakė ponas Erdos, iš tiesų puikiai apibendrino e, situaciją. Ponas Des. Ačiū. Tikrai džiaugiuosi, kad ponas Jargaus gavo šį dokumentą, mums frakcija jau žino jo patirtį šiuo klausimu, mes tikrai jį remsime. Leiskite dar pasakyti vieną pastabą, kai kalbam apie uh, finansavimą, žemės ūkio finansavimą. Šias argumentas labai dažnai naudojamas vis, visuomenėje, visuomet sakoma, kodėl žemės ūkis gauna 40 procentų ES biudžeto. Jeigu visi taip darytų, jeigu visi jeigu ten viskas būtų išleidžiama taip teisingai, tai tada nereikėtų tiek daug lėšų. Uh, Bet atsižvelgime į tai, kad mes, kad mūsų žemės ūkis aprūpina milijardų žmonių, beveik milijardą žmonių maistu, tai tada tas santykis visai netrodo toks didelis. Pone Maginės, paskutinė šioje diskusijoje. Dėkui, pirmininkė. Dėl šimto dienų ir referendumo. Šimtas pirmąją dieną tie jungtinės karalystės pinigai, Didžiosios Britanijos pinigai tebe tiekės į ES išdą, nes viskas per vieną dieną nenusitrauks. Dėkui, dabar norėčiau steigti žodį komisijos atstovui. Žodis jums. Ponas Hoisleris, tik porą pastabų dėl paties proceso Yra tarp institucinis susitarimas tarp tarybos ir parlamento, pagal kurį komisija turi teikti tarpinę ataskaitą. Ką ji dabar ir daro. Ji rengia tą ataskaitą ir metų pabaigoje ataskaita bus pateikta. Parlamentas reikalavo, kad šioje tarpinėje ataskaitoje būtų nustatyti nauji prioritetai, iš, įvardinti nauji iššūkiai. Kaip žinote, iššūkių tikrai netrūksta ES dabar. Todėl atitinkamai ir diskusija kryps tą linkme, ar lėšos, kurios buvo numatytos anksčiau daugiametėje finansų programoje, dar yra tikslingai panaudotinos pagal senuosius prioritetus. Jūs puikiai žinote, kad kartu su taryba buvo priimtas sprendimas valstybėms narėms pagal bendrąją žemės ūkio politiką Taigi subsidijos valstybėms pagal bendrąją žemės ūkio politiką nebus svarstomos. Tai nėra laikotarpio vidurio peržiūros dalykas. Per, šį, laiko, per šią laikotarpio vidurio peržiūrą nebus svarstomas klausimas, ar žemės ūkiui skirti daugiau ar mažiau lėšų. Pinigai iš principo, bendra jų suma, jų kiekis niekaip nebus įtakotas šios diskusijos. Diskusijoje parlamentas to reikalavo, bus daugiausia kalbama apie jau pasiektus rezultatus, kam buvo panaudoti pinigai, kaip jie buvo panaudoti, ar buvo pasiekta tų tikslų, kurių reikėjo pasiekti, ar turime tuos rezultatus. Tai ir bus esminis dalykas šiame pranešime ir apie tai reikės diskutuoti. Olbricht, jūsų pranešėjas taip pat juos mini Ir tai bus ir politinės diskusijos vienas iš akcentų. Kaip minėjote, Hogan, kaip jau minėjau, pono Hogan, komisaro, vienas iš didesnių prioritetų rengiant šį pranešimą yra supaprastinimas. Tarpinis pranešimas turėtų būti priemonė supaprastinti bendrosios žemės ūkio politikos taikymo mechanizmus, kartu aišku atsižvelgiant ir į kitas politikos rytis, kurios siekia tų pačių tikslų. Kitos politikos rytis taip pat sieks supaprastinimo ir manau, kad žemės ūkio srityje tai yra labai svarbu. Dabar dėl bendros žemės ūkio politikos ateities. Apie tai bus kalbama diskutuojant apie naują daugiametę finansų programą Komisija 17 metų pabaigoje jau turės parengti pirmąjį pasiūlymą dėl daugiametės finansavimo programos. Ir visas tuos metus, aišku, bus diskutuojama su parlamentu ir su taryba dėl bendros finansinės perspektyvos, o tai kartu, aišku, bus ir diskusija dėl bendro žemės ūkio politikos ateities. Tačiau dabar apie tai kalbama nebus. Ačiū. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. E, panie pośle. Dėkoju. Kolega Jar, dar vieną minutę, nemanau, kad jums vertėtų daugiau kalbėti. Pirmiausia, aš noriu padėkoti Jums už pasitikėjimą, suteikiant man teisę rengti šį pranešimą. Manau, kad Žemės ūkio komitete mes visi parengsime tokį pranešimą, kuris gaus jūsų pritarimą didžią balsų daugumą. Jau džiaugiuosi tuo būsimu šešėlinių pranešėjų susitikimu, kuris vyks, kaip minėjau, kovo 22 dieną. Ačiū. Dėkojame. Kaip minėta, pakeitimus ir pasiūlymus priimsime iki balandžio pabaigos. Visą šitą laikotarpį gali vykti diskusija. Na, o dabar pereiname prie TTIP klausimo svarstymo. Šis susitikimas bus uždaras, todėl prašysiu visus asmenys, kurie neturėtų būti salėje, būti šiame posėdėje, visų prašysiu ir išeiti, tik tai reikia pastarti su sekretorijatu, kokie asmenys gali likti šios diskusijos metu salėje. Well, thank you, Chair. I think you have all received a message, but